Okay, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. E, Labadiena, dėkuoju, kad atvykote į posėdį. Pradedame šį posėdį. Trys yra priežastis mūsų stikti. Pirmiausia, MPL komitetas dar neįsisteigė ir pirmininkų Taip pat, taip pat neįsisteigė pirmininkų, komitetų pirmininkų sueiga ir jie negali patvirtinti komisijos narių. Nu, numatyta tai kitos savaitės antradienį. Kitas svarbus dalykas - neįsteigus MPL komiteto nebūtų galima pradėti reguliaraus darbo, kuris numatytas kitos savaitės trečiadienį. Beje, ten taip pat darbo atvarkė numatyta ir numatyta yra, kad Suomija pristatys savo pirmininkavimo prioritetus. Toliau, kitas svarbus dalykas, turime labai svarbių dokumentų, kuriuos reikia skubiai svarstyti. Mums tai svarbu, jeigu norime, kad būtų girdimas užimtumo komiteto žodis, pavyzdžiui, Europos semestre arba kitose biudžeto procedūrose. Taigi, vėlgi yra tam tikri tvarkarašiai, kurių reikia laikytis. Europos semestras, biudžetas. Turint galvoje tokį kontekstą, manau, kad būtina skubiai rasti sprendimą dėl užimtumo komiteto steigimo. Atsiprašau, kad nepasitariau su visais dėl šio posėdžio. Bet kai vakar vėlai sužinojau, kad įmanoma renkti posėdį, kad galima gauti ir posėdžių salę, ir galima gauti vertimo paslaugą, nutariau e, renkti šį posėdį ir tikėjausi, kad visi atvyks. Ponas Kars ir paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, aš buvau išrinktas kvestoriumi jau prieš kurį laiką. Taigi paskutinį kartą čia dalyvauju kaip EPP koordinatorius. Žinoma, komitete liksiu, bet nebebūsiu koordinatorius. Nes dabar jau rinkimuose bus sprendžiama, kas mane pakeis. Taigi bus naujas koordinatorius. Na, vakar buvo labai svarbus, labai svarbi proga Ir na, vis tik reikia stikinti, kad tokių klaidų nesikartotų. Tikrai buvo vakar padaryta klaida. Ir manau, kad na, tikrai reikėjo su visais pasikonsultuoti ir prieš rengiant šį svarbų posėdį, visais koordinatoriais. Taip, suprantu, kad reikia skubiai pradėti darbą ir be abejo, be pirmininko mes negalime to pradėti daryti, yra tikrai svarbių klausimų, kuris reikia aptarti. Tad visiems, kurie šiandien bus išrinkti, aš linkiu sėkmės, linkiu sėkmės visiems koordinatoriams. Praėję penki metai buvo man geriausi iš praėjusių penkiolikos, kai dirbau parlamente. Koordinatoriai visi mes dirbame kaip komanda ir tikiuosi, kad naujieji koordinatoriai taip pat dirbs kaip komanda. Žinoma, neįmanoma dėl visko sutarti visada. Vis tiek reikia dirbti kaip komandai. Ir pastarėjai metai buvo labai svarbus, nes pavyko labai daug pasiekti linkiu todėl visiems sėkmės. Ir žinoma, linkiu dėti pastangų, kad komitetas puikiai dirbtų. Mano galva, tai yra turbūt tarp svarbiausių komitetų Europos parlamente. Taigi dėkoju už jūsų paramą, taip pat dėkoju už paramą ir vakar. Komunikavau su dauguma iš jūsų. Norėčiau taip pat padėkoti ypač EKR frakcijai, kurie supranta tą sudėtingą situaciją ir tikiuosi, kad jau galėsime balsuoti, nes be abejo visi nekantrauja pradėti balsavimą. Dėkuoju. Uh, you, uh... Dėkoju. Dėkoju ponai Kasai už puikų bendrabiavimą per ankstesnę kadenciją. O dėl kitų kolegų, tai norėčiau pasakyti, kad, na, tikrai atsiprašau ir jau atsiprašiau. Atsiprašiau asmeniškai. E, pono Kasas taip pat norėčiau nu, vis prašyti dabar, visiems girdint, tikrai reikėjo darbą organizuoti kitaip, aš tą suprantu. Tačiau, na, taip pat noriu pabrėžti, kad e, labai vertinu mūsų bendrabiavimą iki šiol ir, ir toliau bendrabiausime su kitais kolegomis, kitais koordinatoriais. Jeigu mums pavyks įsteigti MPL komitetą, manau, kad na, vis tik galėsime tuo pasidžiaugti ir pradėti darbus. Taigi pradėsiu posėdį tuo, kad galima kalbėti visomis oficialiomis kalbomis, beje, tai yra puikus dalykas. Pavyko gauti vertimą visomis kalbomis, e, nors paskutinį metu organizavome posėdį, išskyrus maltiečių kalbą, atsiprašau, pono Kacas, ir taip pat išskyrus slovėnų kalbą. Atsiprašau, sako pirmininkė. Mal... Slovenų, danų, švedų ir čekų kalba galima kalbėti, bet nebus vertimo į, į šias kalbas. Taip tikiuosi galėsime pradėti darbą. Taigi dabar pranešime dėl balsavimo. Paketiniai nariai. Panikita dėl pakeičia pana Forlas. Saldemokratų frakcija. Aleks Agis Sabila pakeičia Vulksong. Toliau Renew frakcija, Ana Džiulė Donatis keičia Braudį, Žaliųjų frakcija, Kentons Parantak pakeičia Stanoką, nors atrodo, kad mačiau, jį, mačiau jau posėdė toliau su mano Baldasara, keičia Stefanija Samelį į D frakciją ir toliau Guoja. Guoja botinką keičia Pererą, nes turi keliauti į plenarinę sesiją pasisakyti. Taip, turbūt šią dalį baigiame. Pradėjome posėdį. Posėdžio tikslas. Įsteigti užimtumo biurą, išrinkant pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų. Ta pačia tvarka, kuri buvo pristatyta anksčiau, per ankstesnį posėdį, tai pirmiausia pirmininko rinkimai ir paskui keturių vicepirmininkų rinkimai. Kvorumas yra, Dėkoju, kad atvykote į posėdį. Taigi, ar bus e, kandidatūros į pirmininko poziciją? W imieniu grupy EKR. Pone pirmininkė, kolegos, EKR vardu norėčiau nominuoti pirmininko pozicijai užimtumo komitete. Pone Duriš Duriš Nikolsova. Okay, dankui. Euh, thanks for this nomination. Dėkoju už nominaciją. Ar ponė Nikolskovskas susitinka su nominacija? Yes, I do accept. Taip, dėkoju. S sutinku. Taigi, puiku, turime kandidatą. Taip pat matau, norinčių pasakyti. Saldemokratų frakcijos vardu prašau, kad balsavimas vyktų slaptai. Gerai, tikiuosi, kad visi turi balsavimo korteles. Pirmiausia bus bandomasis balsavimas. Taigi darome bandomąjį balsavimą. Slaptas bandomasis balsavimas. Taip, e, nominaciją palaiko žalieji. Atsiprašau, žalias mygtukas yra pa... palaikoma. Baltas mygtukas yra slaikimas, raudonas prieš. Yes, the... Patikslinu, bald, ban, vyksta bandomasis balsavimas. Visi gali pasipraktikuoti, kaip veikia aparatai. EPP too too many. For... EPP frakcijos per daug dviem balsais. Vienu per daug. Dabar gerai. Tai dabar neištraukite kortelių. Prašau visus balsuoti. Gerai, dabar jau vyks tikrasis balsavimas. Ar neveikia kas nors? Atsiprašau, nežinau kodėl bet matau, kad yra čia drėgmės mano aparate ir kortelė neveikia. Ar yra salėje technikas? Galbūt galėtų narė persisti kitur? Pažiūrėsime, gal tada bus geriau. Yeah, it's working. Okay, then can I declare? Veikia viskas gerai, tuomet Pradėsime balsuoti. Užimtumo komiteto pirmininko poziciją. Ar jau visi balsavo? Panašu, kad taip. Taip. Tuomet skelbiu. Sveikinu ponę Nichol Sonovą. Sveikinu tapus pirmininkė. Taigi dabar jau jūsų vieta posėdė yra čia, kviečiu ateiti jūs, paspausiu ranką ir tada penki, toliau vadovausite komitetu jūs. So thank you very much for putting your trust in me. Ačiū už parodytą pasitikėjimą. Norėčiau tarti keletą žodžių, kurių iš anksto neparuošiau, nes situacija man tikrai nauja. Ryte tą didžią naujieną sužinojau, net nelabai anksti ryte. Dabar turėsiu atšaukti atostogas su savo vyru. Man tai nėra labai lengva ir paprasta. Bet šiaip ar taip, ačiū už tą naują situaciją. Esu iš Slovakijos. Mano pirmoji kalba turėtų būti ko gero slovakiškai, kad išgirstumėte, kaip tai skamba. O visos kito, kiti mano visi pasakymai bus angliškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti EKR e frakcijai. Žinau, kad frakcijai nebuvo labai paprasta pasirinkti mano kandidatūrą. V roku 2010 e, prakticky od začiatku politiky sa venujem. Kadangi dabar esu pirmininkė šio komiteto, tai noriu pasakyti, kad e, politikoje dirbu nuo 2010 metų. 12 e, metais dirbau e, socialinių reikalų ir šeimos ministrė, užsimiau taip pat užimtumo klausimais ir e, ypatingą dėmesį skiriau pažeidžiamiausiams asmenims darbo rinkoje, tarp jų ir paminėtini būtų Romai bei e, psichikos negalę turintis e, asmentis, asmenys. Reikia pasakyti, jog e, labai didelė dalis Romų gyvena neprimtinomis sąlygomis 21 amžiuje. Aišku, švietimas čia yra labai svarbus aspektas ir būtent per švietimą mes bandėme integruoti uh, E, Romus į darbo rinką. Labai daug esu dirbusi su įvairia negalė turinčiais asmenimis ir dirbdama šio komiteto pirmininkė taip pat skirsiu šitiems klausimams daug svarbos. Aš esu žmogus, kuriam svarbus konkretus veiksmai. Man nepatinka vien tik tai tušti žodžiai, politikoje. Aš manau, kad šiame parlamente Empl komitetas yra galbūt pats svarbiausias komitetas ir todėl norėčiau kreiptis į visus kolegas ir e, norėčiau pasakyti, kad e, mes šiame komitete turime koncentruotis ties konkrečiais dalykais Ir mūsų diskusijos turi remtis konkrečiais, objektyviais duomenimis, todėl kad e, remdamėsi šituo pagrindu galime iš tikrųjų nuveikti kažką konkretaus, nes vien tik tai žodžiai mums nepadės to padaryti. Turime galvoti apie tai, kaip konkrečiai paveikti mūsų piliečių e, gyvenimą. Aš e, esu taip pat linkusi E, siekti susitarimų ir kompromisų ir darysiu viską, kad mūsų debatai būtų konstruktyvūs. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už e, pasitikėjimą. Aišku, galbūt e, nelengva buvo kelti kandidatūrą žmogaus, kurio Jūs nepažįstat. Ir aš tai suprantu. Norėčiau padėkoti dar kartą ir ECR frakcijai. Norėčiau padėkoti poniai Šydlo ir e, taip pat e, kolega Rafaski. Na, o dabar, kaip e, pirmininkė, turiu skelbti balsavimą dėl vicepirmininkų. Lauksiu kandidatūrų norėčiau iškelti ponios Vilijos Blinkevičiūtės kandidatūrą kaip pirmos vicepirmininkės socialdemokratų frakcijos vardu. Ar jūs sutinkate su šitos kandidatūros pasiūlymu? Taip, sutinku. Tad e, dabar galime plojimais patvirtinti šią kandidatūrą. Thank you very much. And... Dėkoju ir sveikiname. Dabar antrojo vicepirmininko postas. Kokiu būtų siūlymu? Aš norėčiau į šį postą pasiūlyti mano kolegę ponę Santa Perera. Jinai turi ilgą darbo profsąjungose patirtį ir e, turi daug patirties dirbdama su e, užimtumo ir socialiniais reikalais. Pone Sandra Pereira, ar jūs sutinkate, kad jūsų kandidatūra būtų teikiama? Taip. E, plojimais patvirtiname šią kandidatūrą. Tad jau turime antrą vicepirmininkę, dabar trečias, trečiasis postas, trečias vicepirmininkas. Aš norėčiau pasiūlyti pana Tomą Žadovskį. Panas Tomas Zdech, ponė Zdechovski, ar jūs sutinkate su jūsų kandidatūrų siūlymu? Taip, sutinku. Tad e, dabar patvirtiname šią kandidatūrą. Ir ketvirtojo vicepirmininko pozicija žalieji. Pone Lagensir, pone Langensipin, ar sutinkate su jūsų kandidatūros siūlymu? Dėkuoju. Sveikiname jūs taip pat. Tad turime keturis vice pirmininkus, keturias vicepirmininkės ir tuo būdu galime pradėti komiteto darbą. Tačiau šis posėdis jau yra baigtas. Dėkuoju visiems uždėmesį. Okay. Yes.